um, nario pareigas, tiksliau, kad jo veikla nesuderinama su parlamento veikla. E, Lenkijos institucijos informavo mane apie Jaceko Kurskio, e, Kurskiui taikomą prašymą atimti imunitetą. E, šis prašymas bus perdotas atitinkamam komitetui. Teisės tvarkos